nes tų narių, kurie visada dalyvaujate salėje ir taip pat e, palūkėsime, kol atsiras jūsų balsavimo um, kortelė. 007 rašytinis pareiškimas. Pirmininkas pasitaiso 0007 2012 metų. Buvo įteikta šių parlamentarų Kačmarekas, Badija Ikučet, Galeris, Gres ir Fiona Hall dėl švietimo, vystimo ir aktyvios pilietybės. Mes gavome daugiau parašų, negu kad buvo įmanoma, todėl pagal 123, 123 reglamento taisyklę ji yra patvirtinama ir bus paviešinama. Ir dabar žodis yra suteikiamas ponui Kašmarekui. Panie przewodniczący! szanowni państwo! w imieniu inicjatorów Pone pirmininkė, ponios ir ponai, norėčiau padėkoti už jūsų paramą šiai rašytiniai deklaracijai. Vystomasis švietimas yra labai svarbus ir puiku, kad jūs tam pritarėte. Norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo šioje iniciatyvoje. Labai jums ačiū. Kačmarek. Dėkojame Kačmarikui. Toliau rašytinė deklaracija 0010-2012, tai yra namudiniu būdu pagamintų ledų Europinė diena.